Okay, colleagues, uh, can we make a start? Taigi, kolegos, pradėkime. Turite darbo atvarkę, norėčiau paklausti, ar galime patvirtinti tą darbo atvarkę. Jeigu neturite pastabų ar pakeitimų, tai gerai. Toliau turime kovo 8, 22-23 kovo ir balandžio 26-7 posėdžių protokolus. Jeigu turite pastabų, galite pateikti jas dabar. Kaip matau, nėra. Turiu vieną pranešimą. Noriu priminti kolegams, kad birželio 14 dieną Strasbūrė, Strasbūrė įvyks neįlinis posėdis nuo 7 iki 8.30. Svarbiausia bus, kad reikės balsuoti dėl CRD3 pranešimo. Taip pat turime posėdį birželio 21 nuo 3 valandų po pietų, 22 dieną iš ryto ir po pietų. Tiek mano pranešimų. Dabar galime pereiti prie darbo tvarkės. Ketvirtas punktas. Pono Hans Petrio Martino pranešimas apie verslo registrus sąveiką. Skamba labai įdomiai, prašau pranešėją pristatyti pranešimą. Ačiū, ponia pirmininkė. Darbas buvo dar įdomesnis, negu jums e, gal atrodo. Labai ačiū. Galiu pristatyti pranešimą trumpai, pateiktą šiek tiek pakeitimų, apie tai jau diskutavome. Esmė yra ta, kad reikia, jog turėtume veiksmingą sistemą, kuri būtų efektyvi tiek bendrovių, tiek piliečių, tiek institucijų prasme, teisiškai užtikrinti teisinį tikrumą ir kad būtų prieinama informacija. Dėkuoju kolegoms, kurie pateikė pakeitimų. Aš priemiau pasiūlymus, kurios pateikė ponas Bulmanas ir kiti kolegos per mūsų diskusiją ir pabandžiau įtraukti jų pasiūlymus panaudodamas ir kai kurios savo pakeitimų. Yra keletas klau... problemų. Ketvirtas pakeitimas, kurį pateikė Peteris Simonas. Čia siūloma reikalauti, kad visa informacija pateikiama per tinklą turėtų būti atnaujama priklaus, nepriklausomai nuo valstybės narės ir kad ta informacija būtų išlaikyta atnaujintoje būklėje. Nežinau, kaip tai padaryti. Mes bandome parengti bendrą verslo registrą Europai, visoje Europoje, kad jis būtų lengvai prieinamas, tačiau man atrodo, kad tam reikėtų papildomų procedūrų. Jeigu nacionaliniai registrai netlieka savo funkcijų, tai atsiranda papildomų biurokratinių reikalavimų. Ir tam reikia papildomos e, teisinės bazės, šalia tos, kurią turime dirbdami kartu su komisija. Žinome, mes norime, kad duomenys būtų uh, atnaujinti ir visada realūs, tačiau manau, kad šį pakeitimą reikia atmesti, nes tai nebūtų praktiška ir pareikalautų papildomų išlaidų. Kitas problema yra balsavimas dalimis dėl mano pakeitimo numeris 5. Man susidarė įspūdis, kad komitete didžioji dauguma palaiko formuluotę, kurią pakeit, pateikė ponas Bulmanas. Tai yra, kad didžioji dalis parlamento nori, kad būtų verslo registro trai sprendžiami visos Europos mastu, kad tos taisyklės būtų privalomos, aiškios ir registrai būtų prieinami piliečiams. ECR frakcija nenori e, įpareigoja, žodžio įpareigojantis tai, tai, tame pakeitime. Todėl aš paprašiau e, balsavimo dalimis. Tačiau aš pats norėčiau, kad būtų balsuojama už tai, kad tas žodis liktų pakeitime. Aš manau, kad žodis įpareigojantis e, padės e, visą šitą sistemą padaryti naudingesnę. Taigi tiek ten norėjau pasakyti, noriu padėkoti darbuotojams, sekretariatui už gerą darbą. Ir, kaip suprantu, balsuojama bus rytoj, ar ne? Ačiū. Ar šešėliniai pranešėjai norėtų ką nors pasakyti? Taip, e, ponas Simonas, socialistų frakcijos vardu. Ačiū. Dėkuoju ponui Martinui už darbą. Man atrodo svarbu, kad reglamentas būtų saistantis, privalomas ir jis taip garantuotų, kad visos valstybės narės dalyvautų rengiant šį registrą, o verslo įmonės, kurios pateikia informaciją, padarytų tą, pateiktų visapimančią informaciją. Nes e, kitaip e, toks e, registras neatspindėtų visos realybės. Sutinku su ponu Martinu dėl to, kad mums reikia kažkokio centrinio taško, kad būtų, kuris galėtų apžvelgti viską ir galėtų užtikrinti teisingų duomenų perdavimą. Nes kitaip visuomenės pasitikėjimas Europos verslo registru būtų toks, na, netikras. Jeigu bendrovė pateikė savo duomenys į registrą, bus, jos informacijos tikrumas bus užtikrintas tik tada, jeigu bus galima pasitikėti tą informaciją, kuri ten pateikta. Taigi, aš manau, kad tai yra principinis reikalas. Tai yra, ar mes norime sukurti priemonę, kuri visiems rinkos dalyviams suteiktų aišku vaizdą, ar ne? Jeigu nėra garantijų, kad informacija yra teisinga, tai tokia priemonė bus menkai naudinga. Ačiū. Ponas Karens, APP vardu. Ačiū. Ačiū Hansui Petriui Martinui už atliktą darbą, už parengtą pranešimą. Manau, kad diskusija susiveda į tai, ką sakė ponas Simonas. Tai yra principo reikalas. Ar tai yra principo reikalas, ar išlaidų reikalas. Iš EPP pusės galime pasakyti, kad mes sutinkame, kad iš principo toks veikiantis registras būtų labai geras dalykas verslui, Žinau, kad valstybės narėse yra skirtingų lygių sistemoje. Pavyzdžiui, mano šalyje Latvijoje, kuri yra gana nauja šalis šioje srityje, buvo pradėta nuo nulio prieš 20 metų ir dabar turime labai šiuolaikišką internetinę sistemą, kur galime gauti įvairiausią informaciją apie bendrovės, su kuriomis nori užsimti verslų, bet žinome, kad ne visos valstybės narės turi tokią pažangę, pažengusią sistemą nes jos e, dirba su pagal daug ilgesnės tradicijas ir panašiai. EPP mano, kad jeigu mes šią sistemą priversime taikyti visus, padarysime ją privaloma, kaip, e, kas už ją mokės ir kaip bus garantuotas finansavimas. Mes iš principo dvasia, su, su pasiūlymo dvasia sutinkame, tačiau EPP nepritars tam privalomam registro aspektui. Ir yra klausimas tada, kokios išlaidos bus e, atskirose valstybės narėse. Mes manome, kad be to ir taryba tam nepritars. Žinoma, linkme yra teisinga, tačiau mes dar nesame įsitikinę, kad reikia tą privalomumo aspektą įdėkti. Ačiū, ponas Trečiakas, ECR frakcijos vardu. Sveiki, laba diena. Ačiū, ponia pirmininkė. Neturiu daug ką pridėti prie to, ką pasakė Hansas Petris Martinas. Mūsų nuomonė šiek tiek skiriasi iš tai, kur mes manome, kad komercinių registrų susijimas turi užtikrinti, kad sistema būtų patikima, veiksminga veiksminga ateityje, kad jie būtų pagrįsta ir susijusi su kuo mažiau biurokratijos. Ir tai aišku yra susijęs su tokios sistemos išlaidomis, jos turėtų būti kaip galima mažesnės. Kadangi mes suprantame, kad įvairios valstybės narės turi skirtingas sistemas, negalime pritarti tokiam griežtam reikalavimui, kaip yra siūloma. Todėl mes tikimės, kad taryba galbūt res geresnę formuluotę, o balsuojant mes norime suteikti daugiau laisvės, daugiau manevro laisvės valstybėms narėms. Ir aš tikiuosi, kad galų galia jos susitras. Ačiū, tariau ponas Bulmanas. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū pranešėjo. Iš Piterio Saimono žodžių aišku, kad mūsų frakcija į šį reikalą žiūri labai rimtai. Mes nemanome, kad tai yra nereikšmingas klausimas. Mums atrodo, kad veikiantis verslo registras būtų svarbi Europos vidaus rinkos dalis. Aš taip sakau todėl, kad vis daugiau teisės aktų, mes, prie kurių mes rengiant prisidame, gali būti taikomi tik tada, kai žinai, kas, gaminta, kas yra gaminta, kas teikia paslaugas ir prekes tarp valstybinių mastų. Atminkite, prisiminkite paslaugų direktyvą, dėl ties, kurią darbavomės per praėjusią kadenciją. Ja galima taikyti tik tada, jeigu žinai, kokiu mastu Europos teisė ar nacionalinė teisė yra taikoma ir, ir kokiu įstatymu turi laikytis verslui, verslas, o tai galima daryti tik tada, kai žinai, kur yra tos verslo įmonės, kur yra jų buveinės. Aš sutinku, kad reikia stengtis e, užtikrinti kuo mažesnės išlaidas, tačiau Europos verslo registras yra būtina vidaus rinkos dalis. O jeigu nori, o jeigu padarysime tai neprivalomu dalyku, jeigu Jeigu mes neįsime suderinimo ar bendrų standartų link, tai būtų tas pats, kaip sakyti, kad prieštaravome ir bendros rinkos sukūrimui. Aš nenorėčiau, kad šis komitetas pasiektų daugumą tiesiog atsitiktinai per rydienos balsavimą. Tikrai nenoriu, kad ši esminė teisės akto balis, dalis būtų abejotina. Nežinau, ką apie tai mano liberalų frakcija, bet turbūt būtų gerai ją sužinoti, tada žinotume, kokia, situacija, kokia bus situacija per rydienos balsavimą. Ponas Šmit, atrodo, Aldės frakcijos e, šešėlinio pranešėjo vardu, ar ne? Tikiuosi, ponė pirmininkė. tikėjusi, kad mūsų šešėlinė pranešėja atvyks į posėdį. Tačiau ką padarysi? Turiu balsavimo sąrašą, ponia Bulmanai. Mums kyla problemų su ketvirta dalimi originaliaus teksto, kur kalbama apie Stoiberio grupę. O e, penktasis pakeitimas penktai daliai čia yra siūlomas balsavimas dalimis, ko prašo ECR. Mes balsuotume prieš pirmąją dalį ir už likusią dalį. Turbūt tai atitiktų jūsų rekomendaciją. Na, o šeštasis pakeitimas, Piterio Simono pakeitimas jis beveik toks pat kaip ir penktas pakeitimas. Kaip čia pasakyta, galima papildomai dėl jo balsuoti ir mes jam nepritartume, mes pritartume originaliam tekstui. O dėl kitų pakeitimų balsavimo sąraše yra pliusai. Ar to pakanka, ponia Bulmanai? nenoriu užbėgti už akių šešėlinio pranešėjo nuomonėje. Na, turbūt esu įstikin, galima būti įstikinus, kad tai yra jo nuomonė. Tačiau galbūt pranešėjas galėtų kartu su šešėliniais pranešėjais susitikti po posėdžio, kad galėtume surasti bendrą poziciją. Pranešėjau, prašom. Ačiū, ponia Bulmanai. Aš mielai tai padarysiu mūsų biurai susisiekė vakar, labai gaila, kad neturėjome progos pasikalbėti. Norime viską, aiškai, aišku, skaidriai išspręsti. Pone Šmitai, noriu paklausti vieną dalyką. Kadangi balsavimo sąrašas nėra visiškai aiškus, ar tai reiškia, ką pasa... dėl iš to, ką pasakėte, kad e, liberalai yra už tai, kad e, registras būtų privalomas ar ne? ar aš neteisingai supratau jūsų balsavimo sąrašą. Ar jūs už ar prieš tą privalomąją nuostatą? Man atrodo, tai yra svarbiausia. Es socialdemokratų ir pono Simono nuomonė aiški. Jeigu liberalai taip pat tam pritartų, tai tuomet turėtume balsą už privalomą sistemą, daugumą už privalomą sistemą. Tačiau neišsiaiškina, kaip tada sumažintume išlaidas. Aš nesu prieš privalomumą, aš esu už jį, tačiau man nerima kelia pono Simono pakeitimas dėl administracinių išlaidų. Nes kitaip, man atrodo, daugumą užtikrinsime rytoj balsuodami, tačiau yra tam tikrų skirtumų, kaip kas įsivaizduoja Europos funkcionavimą. Tačiau noriu šią progą taip pat visiems padėkoti už jų indėlį ir tikiuosi, kad rytoj balsuojant bus gera dauguma. Jeigu nėra daugiau e, pastabų, matau, kad komunikacija tarp frakcijų veikia gerai ir balsuosime rytoj. Pereikime prie penkto punkto. E, gar nepriklausomų poveikio vertinimų užtikrinimas. Jis atidėtas. Taigi šeštas da punktas - demografinės problemos ir kartų solidarumas. Ashley Fox dėl demografinių problemų ir kartų solidarumo. Prašom. Uh, you, um, I... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti sekretoriatui už visą pagalbą rengiančią nuomonę. Demografiniai pokyčiai nėra naujas reiškinys, tačiau poveikis viešojo sektoriaus finansams, ypač dabar ekonominio nuosmukio laikotarpiu, yra itin aktualus ir iškus. Taigi, mm, užimtumo socialinių reikalų komitetą raginame atkreipti dėmesį į pensijų sistemas ir ilgalaikės investicijas, kad būtų galima spręsti demografinių pokyčių poveikį. Mes turime sutelkti dėmesį į tai, kad užimtumo komitetas gautų aišku ekonomikos pinigų politikos komiteto mm, aiškiai nubriežtą kryptį, kur link reikėtų judėti, kad būtų aiškus pakeitimai parengti. Taigi aišku, kad uh, fiskaliniai dalykai yra valstybių narių kompetencija. Mūsų vaidmuo yra paraginti kiekvieną valstybę narę imtis tinkamų veiksmų, kad būtų galima įveikti demografinius pokyčius, kadangi dėl senstančios visuomenės reikia koreguoti pensijų sistemas. Ašku, kad santaupos bus vis svarbesnė, svarbesnis veiksnys. Uh, prisitaikint prie pokyčio ateityje. Labai svarbu, kad mūsų sistemos būtų tvarios. Mes turime išlaisvinti uh, lai, uh, darbo rinką, kad ji būtų laisva, kad ji galėtų reaguoti į demografinius pokyčius. Turime užtikrinti, kad vyresni žmonės galėtų dirbti tiek ilgai, kiek jie pageidauja darbo rinkoje. Turime užtikrinti, kad nebūtų finansinių paskatų, kurios uh, verstų atsisakyti šeiminio gyvenimo plėtojimo. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už tai, kad jie padėjo parengti prasmingą nuomonę, kurią pateiksime užimtumo ir socialinių reikalų komitetui. Ačiū, dabar pakviesiu šešėlinius pranešėjus išsakyti mm, nuomonės Sarasėje EPP vardu. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui, kuris parengė tikrai puikų nuomonės projektą, kur atspindėti ir daugelis iš tų dalykų, ką aš norėčiau akcentuoti. Iš tikrųjų, galvojant apie kartų solidarumą, reikia užtikrinti, kad neauktų mm, skolų našta, kitos problemos, bet kad tuo pat metu vyresniems žmonėms būtų užtikrintas saugi senatvė. Ypač noriu akcentuoti viešo sektoriaus finansų tvarumą, kas yra labai svarbi prielaida, jeigu norime pasirūpinti mm, senstančią visuomenę daromi netvarių būdų. Kaip EPP šešėlinė pranešėja dėl šios nuomonės, aš aišku pateiksiu pakeitimų šios nuomonės projektui ir aš labai tikiuosi, kad jie atitiks jūsų mintis. Kaip visuomenėse neįmas įtakos situacija, visą tai priklauso priklausys nuo to, kiek senstanti visuomenė dalyvaus mm, darbo rinkoje, koks bus užimtumo lygis, kokia bus gerovė, kiek bus darbo valandų, kokia bus trukmė ir taip toliau. Mm, vienas iš būdų padėti vyresniems žmonėms dalyvauti mm, darbo rinkoje galėtų padėti įveikti e, visasančios visuomenės poveikį bendrai situacijai ir, aišku, e, tai taip pat gali mes galime panaudoti ir kitų priemonių, tai yra užtikrinti gerą sveikatos būklę, kadangi kuo ilgia, ilgiau žmonės išgyvena sveiki, tuo aišku mažesnė yra našta visuomeniai. Yra ir kitų priemonių užtikrinti tvarumą, tai yra visų pirma per našumo didinimą, bet aišku, e, užtikrinti gerovės sektoriaus paslaugų teikimo efektyvumą, e, našumą, tai yra labai svarbu. Suomijos finansų ministerija paskaičiavo, kad 0,25 procentais padidinus kasmet viešojo sektoriaus produktivumą, E, tvarumas išauktų vienu procentu nuo BVP. Taip pat, aišku, galima galvoti apie šeimo į pensiją, amžiaus didinimą, emigrantų e, pritraukimą į darbo rinką ir taip toliau. Aš ypač akcentuočiau e, gimstamumo lygio didinimą taip pat ir per įvairias pagalbos jaunom šeimoms priemonės tikiuosi, kad mm, mano pakeitimai, kurie bus pateikti būtent šią kryptimį, e, puikiai pritaps prie bendros pranešėjo rengiamos nuomonės pagrindinės krypties. Ačiū socialistų vardu Linfonion. Madame la Présidente, chers collègues. Pirmininkė, kolegos, visų pirma noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Um, Ir tekstas yra labai glaustas, tačiau labai um, geros krypties. Ir aš įsakysiu tik tai porą minčių. Aišku, kad demografiniai pokyčiai veikia viešuosius finansus ir reiškia, jeigu norime suvaldyti kažkaip viešuosius finansus, kad jie būtų tvarus, reikia galvoti um, naujų išteklių valstybėse narėse. Ir čia Aišku, tai gali atsispindėti ir ES strategija 2020 metams, kur kalbama mm, dar nepakankamai apie vidutinės rūkmės laikotarpio priemonės šiomis kryptimis. Labai svarbu, aišku, galvoti apie gerą gimstamumo skatinimo politiką. Aišku, kad e, jeigu yra daugiau priemonių dedama būtent šią kryptimį be abejo, kad tai labai e, svarbiai prisėda prie bendrų tikslų siekimo ir aišku, kad reikia šeimos politikai e, reikalingų skatinimo priemonių imtis, ypač finansinių paskatų. Taip pat reikia galvoti ir apie migracinę tinkamą politiką, kuri galbūt kai kuriais atvejais yra pernelyg ribojanti. Aš norėčiau pasakyti, aišku, kad um, labai kad mm, reguliuojama legali imigracija gali tiek prisidėti prie demografinių problemų sprendimo, tiek palengvinti valstybės finansinę naštą, duodama papildomų e, įplaukų į valstybės biudžetą. Taigi aš manau, kad yra dalykų, yra tų priemonių, kurias būtų galima plačiau aptarti. Čia visų pirma kalbėčiau apie privačius e, fondus, e, kurie būtų greta valstybinių. Um, perskirstimo e, mechanizmų, kurie veiktų. Aš čia kalbėčiau apie tokių priemonių įgyvendinimą, nes iš tikrųjų, kai eina kalba apie pensijų fondus, kurie veikia greta valstybinio sektoriaus pensijų sistemų, tai eina kalba apie papildomą. Um, papildomą naštą namų ūkiui, kas gali e, tiek e, kelti pavojų e, mūsų gyventojų perkamai galiai. Ir čia tada labai svarbu galvoti apie pusiausvirą tarp to, kiek turėtų būti, turėtų, kokia turėtų būti ta pusiausvėra tarp valstybinių ir privačių fondų, kadangi kuo labiau yra pribojama namų ūkio perkamoji gale, tuo sudėtingesnė našta kyla taip pat ir valstybiniam sektoriui. Taigi atsargiai reikėtų čia rinktis tą pusiausvyrą. Toliau kalbant apie išeimo į pensiją amžių jeigu jis būtų ilginamas, tai tuomet našta didesnė išauktų tiems, to, toms finansinėms eilutėms, kurios yra skirtos um, užtikrinti draudimą nuo nedarbo. Ir aišku, kad tuo met gali automatiškai pablogėti valstybės finansų situacija, jeigu toliau tokia nedarbo situacija tęsis ES jeigu, jeigu bus toliau ilginamas tokiu būdu um, įmokų į pensijų fondus laikotarpis per ilginamą pen, išeimo į pensiją amžių, tai lygiai taip pat dar, be to, kad čia sumažintumėm naštą, išauks našta draudimo nuo nedarbo fondams. The, uh, Alde shadow on this report. Um, sorry, yes. Intveld. Uh, taip pat norėtų išsakyti keletą pastabų, taip, pra, bet labai trumpai. Taip, sus, taip, taip sus, suteiksiu jums. Ar jūs turite savo užrašus, ar, jūs dar, ar jums reikia laiko šiek tiek dar pasiruošti, kad galėtume pas, galėtumėt pasakyti? Ne, tai prašom tada iš karto. Atsiprašau, kad pavėlavau, tačiau kaip ir daugelis kolegų, aš turiu bėgioti iš vieno posėdžio į kitą. Mes sveikiname pranešimą bendrai, tačiau mes teiksime nemažai pakeitimų. Ir kaip tik išgirdau prieš tai kalbėjusiu paskutinius žodžius apie tai, kad pensijų sistemų tvarumas, subalansuotumas turi būti užtikrintas. Tai aišku, viskas labai priklauso nuo euro ir stabilumo pakto. Vienas, aišku, viena iš jo dalių būtent yra susijusi su valstybių narių prievolę užtikrinti uh, pensijų sistemų tvarumą. Taigi aišku, kad mes teiksime pakeitimų tuo klausimu. Mes taip pat teiksime pakeitimų dėl šešto punkto pakeitimo kita formuluotė. Čia kalbama apie tai, kad valstybės narės yra raginamos um, savo um, mokesčių sistemoje um, atitinkamai numatyti priemonės. Mes galvojame, kad um, ne mūsų reikalas yra valstybėms narėms nurodinėti, kaip remti uh, šeimas, kokias priemonės numatyti, kokios tai turi būti šeimos skatinamos ir taip toliau. Ačiū ir vėl ponui Fox suteiksiu žodį, kad jis galėtų sureaguoti į išsakytas pastabas. Ačiū pirmininkė, aš noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už išsakytas pastabas, kurias labai e, kruopšiai pasižymėjom. Aš į kiekvieną iš pastabų dabar nereaguosiu, konkrečiai su kiekvienu šešėliniu pranešėju susisieksiu. Pirmininkė, ačiū. Tik primenu, kad e, terminas pateikti pakeitimams yra birželio 4, o e, svarstymas bus birželio 28 dieną ir komitete bus e, balsuojama rugsėjo 13 dieną. Taigi yra laiko pakeitimams aptarti. Dabar noriu perėti prie kito darbo verkės punkto, septinto. Tai yra panos Kiklūno pranešimas dėl euro įvedimo Estijoje nuo 2011 m. sausio 1 dienos. Pranešės taip pat aptars ir 13 pakeitimų, taip, kurie yra pateikti. Prašom. Ačiū pirmininkė. Paskutinį kartą svartant šitą klausimą dauguma narių išreiškė paramą ir gyrė Estiją už politinę valią ir pastangas ir pasisakė už tai, kad Estija būtų priimta į eurozoną nuo sausio pirmos. Žinoma, buvo iškelta klausimų dėl statistikos e, patikimumo, tos, kuri buvo pateikta, taip pat dėl infliacijos komponentų, dėl nedarbo Estijoje. Norėčiau padėkoti šelnių pranešėjams ir sekretariatui, kurie man padėjo, bendradarbiavo su mano sekretoriatu, e, ieškant e, kompromiso dėl pakeitimų. Gavome 13 pakeitimų, 8 iš e, Martos Andrieson, vienos parlamentarės, 2 iš pono Mičelo ir 3 iš pono Klinsono. Dėl pirmųjų aštuonių, turėčiau pasakyti, aš gerbiu šitos parlamentarės nuomonę, bet visiškai nepritariu kad Estija nėra pasiruošusi ir kad mes turėtumėm atidėti Estijos įstojimą į eurozoną dėl vienos ar kitokios priežasties. Taigi daugiau neturiu ką pasakyti apie šitos aštuonis pakeitimus, kurie, kuriuose iš esmės e, atsispindi ta pati nuomonė ar yra nuorodai tą pačią nuomonę. Pono Klins pakeitimas labai svarbus klausimas kuriame kalbama, kad pereimo prie euro e, perimas prie euro nebūtų išnaudotas e, pakelti kainoms priekybininkų ir, ir, ir gamintojų. Tai yra svarbus klausimas, nes kai kuriuose šalyse taip atsitiko, taip atsitiko vienose daugiau, kitose mažiau, perinant prie euro. Mes su ponu Kulinsu susitarėme ir įtrauksime šitą pakeitimą į dešimtą punktą, kur kreipiamės į Estijos vyriausybę, kad, puikiai, kad gerai pasiruoštų perimui prie euro ir prieš tai ir laikotarpiu jau perės prie euro. Dėl žodžio hidden paslėptas, nežinau kaip jisai atsirado šis žodis, pritariu jūsų nuomoniai. Dar apie tai pakalbėsime rytoj, bet galima tą pakeitimą irgi priimti. Dėl jūsų pakeitimo apie euro, dėl Eurostato. Irgi pritariu, ten kalbama apie statistikos biuro, bendradarbiavimą su statistikos biuru. E, atlikęs tyrimą, išsiaiškinau, kad taip tikrai vyko ir komisija labai džiaugiasi gera statistikos kokybė. Todėl siūlau šitą pakeitimą įtraukti į konstatuojamąją dalį, nes komisija mus patikino, kad Eurostatas bendradarbiavo su e, Estijos statistikos departamentu ir e, gavo pačius tiksliausius Estijos statistikos duomenys komisijos pranešime tai buvo aiškiai pasakyta ir manau, kad tai galima būtų paminėti konstatuojamoje dalyje. Ponas Mičelas taip pat pateikė pakeitimą dėl duomenų ir dėl kriterijų. Kalbama apie nepriklausomus duomenys. Nežinau, ką tiksliai turite galvoje, bet neprieštarauju šitam pakeitimui, jeigu turite galvoje nepriklausomai pateiktus duomenys. Yra dar vienas pakeitimas, kur prašoma komisijos E, įvertinti e, euro gelbėjimo paketo įtaką e, Estijos biudžetui. Manau, tai dabar yra labai svarbus klausimas ir šitas pakeitimas yra gan tinkantis. Paskutinis pakeitimas pakei, pateiktas pono Mitchell. Čia kalbama ne tik apie Estiją, bet bendriau prašoma Europos centrinio banko ir komisijos informuoti parlamentą apie infliacija ir e, žemas palūkanų normas ir jų sąveika. Manau, kad šitą pakeitimą irgi galima įtraukti į pranešimą. Mes turime teisę prašyti tokios informacijos, nes tai yra labai svarbu. Taigi, pritariu penkiems paskutiniams pakeitimams ir pasistengsime, kad iki rydienos būtų jie įtraukti į pranešimo tekstą. Pirmininkė, ačiū. Dabar šešėliniai pranešėjai, ponas Mitchell nuo EPP frakcijos. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Labai dėkoju pranešėjui už puikų pranešimą ir už tai, kad pritarė mano e, pakeitimams. Independent, nepriklausomas, turėjau galvoje. E, būtent nepriklausomas, nenurodytas vyriausybės ar panašiai. Kad nebūtų taip, kad pateikiama statistika, kurios nieks negali kvestionuoti būtent tai turėjau galvoje. Ačiū, kad pritarėte mano minčiai. Dėl paskutinio pakeitimo, čia kalbu ne konkrečiai apie Estiją, bet gali taip atsitikti ir Estijoje. Su Europos centrinio banko direktorium kalbu jau ne, ne vienerius metus apie tai. Žinau, nes buvau 2007 metais pranešėjas ECB e pranešimo prašėme, kad Europos Centrinis bankas e, įsigilintų šitą klausimą, jis yra labai painus, sunku rasti sprendimą, žemos palūkonų normos paprastai naudojamos valdyti infliacijai, o eurozonoje pakankamai gera priemonė tai buvo išskyrus turto infliaciją nes žmonės esant mažom palūkono normam pirko daug, daug turto ir bankai daug užsidirbo. Tad norėčiau ECB paklausti, kokių rezultatų iš to tyrimo buvo pasiekta. Ir taigi dėkoju už tą pranešimą. Manau, kad tai yra puikus pranešimas yra puikus, puikia naujiena, kad visgi e, šitoje sumaištyje, nerame, tokiais neramiais laikais visgi yra tokia šalis kaip Estija, kuri nori prisijimti atsako, tokią atsakomybę ir yra tam pasiruošusi. Ačiū. Ponas Kins nuo Alde frakcijos. Ačiū pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti, Jeigu visi pranešimai, kuriams esu šešėlinis pranešėjas, būtų tokie aiš, aiškus kaip šis, iš tikrųjų labai greitai pasiektumėm susitarimo. Pirmas klausimas, į kurį reikia atsakyti, klaus, į kurį reikia atsakyti tai yra, ar Estija yra pasiruošusi stoti į eurozoną. Estija yra pasiruošusi, bet ar eurozona yra pasiruošusi ją priimti? Mes turime būti pamaloninti, kad vis dar yra šalių, kurios nori, nori prisijungti prie eurozonos. Tai rodo, kad nepaisant visų euro problemų, visgi šis pasiūlymas ilgalaikia prasme yra patrauklus. Panašu, kad Estija nori tapti eurozonos nare ir jinai taps. Martos Andrėsen pasiūlymas e, nepriimti Estijos eurozoną, nes nėra nepasiruošus, manau, yra net, neteisingas net ir politiškai. Mes ir anksčiau kalbėjome, svarstėme šitą klausimą ir neturėtumėm daryti tos pačios klaidos. Estija atitinka visus reikalavimus, nori būti eurozonos na, e, narė ir, ir turėtumėm džiaugtis ir priimti Estiją atvirom rankom. Pirmininkė, ačiū. Ar daugiau yra šešėlinių pranešėjų? Ponas Küter, ar norėtumėt pasisakyti? Atrodo, ne. Regis ir viskas. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti šio klausimu? Ne. Vėl kreipiamės į pranešėją. Rytoj balsuosime dėl šito pranešimo. Galbūt norėtumėt kažką pasakyti, kad tiesiog užbaigti šitą dokumento svarstymą. Norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams už bendradarbiavimą. Yra tik vienas mažas žodelis, kurį norėčiau vėl įtraukti, nors kuris buvo tiesiog netyčia išbrauktas, tą pataisysime. Tiesiog laukiu rytinos ir balsavimo. Tiek, pirmininkė, ačiū. Ačiū iš jūsų pasisakymą ir prašau dokumentą. Kitas klausimas. Ir matau, kad pranešėjas čia yra. Tai yra pranešimas apie lisinguojamų įmonių direktorių atlyginimų ir finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos, taigi Saidas Elkadrovai. Prašom pristatyti pateiktus pakeitimus. Ačiū, ponia pirmininkė. Taigi aš pačiu laiku atėjau. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms už 84 pakeitimus, kurie buvo pateikti šiam pranešimui. Dauguma pakeitimų yra iš esmės konstruktyvus ir kai kurie iš tiesų ir pagerins pranešimą. Žinoma, yra tam tikrų politinių skirtumų, niekas dėl to nenusteps, ar ne? Na ir kaip pranešėjas, pasistengsiu susitikti su šešėliniais pranešėjais ir pasistengsime esminiais klausimais parengti kompromisinių pasiūlymų. Apskritai, atsižvelgiant į dabartinį klimatą, labai svarbu, kad Europos parlamentas pasiūstų labai aišku stiprų signalą, kai kalbama apie teiginių politiką viešajame sektoriuje ir kai kalbama apie listinguojamas bendrovės. Kai kalbame apie atlyginimus, elgesys negali būti neatsakingas, nes iš to kyla pavojų. Mums reikia su tą problema kovoti pasauliniu Europos ir valstybių narių lygiu. Ir e, raginimai viešai girdimi imtis veiksmų. Kartu su ponia Makarti aš sutariu, kad mums reikia stipraus pranešimo iš Europos parlamento, kur būtų išdėstyti aiškus principai, kad mes galėtume gerai prisidėti prie šios diskusijos. Visą tai pačiu laiku. Siūloma rytoj, kai Europos komisija paskelbs pranešimą rytoj dėl 9 metų rekomendacijų apie atlyginimus valstybės narėse, Aš girdėjau gandą, kad e, tenai dar reikia nemažai padirbėti. Ir kol kas e, šis klausimas nesprendžiamas patenkinamai. Taigi vienas iš signalų yra tas, kad mums reikia tvirtesnių iniciatyvų. Ir šis pranešimas yra vienas iš pavyzdžių. Tikimės, kad komisija rytoj, kai pateiks žaląją knygą, atlyginimų politika bus vienas iš aspektų, kuris padės sustiprinti e, vidaus e, procedūras ir priežiūros organus. Tikiuosi, kad e, komisija 11 metų pradžioje pasiūlys pagrindų direktyvą skirtą atlyginimams viešosiuose listinguomose bendrovėse. Nenoriu per daug detaliai kalbėti apie šį pranešimą, tačiau yra kai kurių pakeitimų, kuriems galiu pritarti. Pavyzdžiui, Vortman, ponas Vortman Kol pasiūlymui dėl krizės fondo įsteigimo, man atrodo, labai gerai suformuoluotas. Keletas pakeitimų e, siekia raginti, kad būtų daugiau proporcingumo. 67. ponios Baus e, pakeitimas siūlo, kai kalbame apie atlyginimus, reikėtų kalbėti vien tik tai e, algas, bet ir apie pensijas, pensinės priemokas. Na ir yra pakeitimų, ties kuriais bandysime ieškoti kompromisų, yra tam tikrų nuomonių skirtumų. Tačiau svarbu, kai kalbama apie veiklos rizikos valdymą, tai bendrovės elgesys šiais atvejais turėtų būti patvirtintas priež, e, priežos valdybos. Bendrovės turi turėti tinkamas struktūras ir jos turi tai daryti taip, kad rizika būtų valdoma veiksmingai, o tai aišku turi patikrinti išorės organai. Taigi pritariu ponios Baus, džiaugiuosi ponios Baus pritarimu. Dėl to aš esu įsitikinęs, kad mes turime pabrėžti priežiūros institucijų vaidmenį ir kai kyla konfliktų tarp rizikos valdymų ir prekiautojų, reikia taip pat numatyti procedūrą tam tikram arbitražui. Na ir pagaliau. Aš pasiūliau kad be privalomų taisyklių, kurią siūlo ponia Makartė savo pranešime, e, listinguojamas bendrovėms taip pat būtų taikoma tam tikra e, įvardėjimo ir gėdinimo procedūra, kai būtų įvardytos tos bendrovės, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų dėl informacijos pateikimo apie atlyginimus. Kai kurios klausimus dar spręsime darybose, tai būtų susijęs su santykiu tarp kintamų ir nuolatinių fiksuotų atlyginimų dalių. Man atrodo, čia yra e, skirtingų nuomonių, kokią proporciją skirti tam kintamam atlyginimui. Kai kurie kolegos taip pat mano, kad reikia daugiau kalbėti apie tai, kad reikia skatinti riboti atlyginimo augimą. Pastaraisiais metais iki krizės e, buvo rodoma per mažai atsakomybės, kai e, per mažai atsakomybės e, atlyginimų srityje. Taigi tiek komentarų ir būtų įdomu išgirsti, ką kolegos turės pasakyti. Ir aš mielai sustiksiu su šešėliniais pranešėjais ir pabandysime pagerinti dar pranešimės. E, pagerinti formuluotės ir, aišku, po to seks balsavimas. Ačiū, ponas Nitras. Labai ačiū. Manau, kad turime pabrėžti vieną pozityvų dalyką šiame pranešime. Tai yra ryšį tarp atlyginimų ir ilgalaikių rezultatų. Man atrodo, tai reikėtų e, reglamentuoti. Man atrodo, kad nuostata, e, susi... kalbant, kur kalbame apie atlyginimų komiteto e, nepriklausomumą yra labai svarbus ir reikėtų šią nuostatą apsaugoti. Tikiuosi, kad čia bus bendrai sutarėta dėl to. Na ir aš tikiuosi taip pat dar padiskutuoti su pranešėju. Tačiau ar iš tikrųjų galime sakyti, kad atlyginimai buvo svarbiausia krizės priežastis, man atrodo, situacija buvo šiek tiek sudėtingesnė. Taip, tai buvo vienas iš veiksnių prisidėjusių prie krizės kilimo. Tačiau negalima pasakyti, kokiu mastu būtent ši priežastis buvo e, atsakingiausia. Man atrodo, reikėtų pagalvoti apie iniciatyvas susijusios su mokesčiais. išskirtinių pajamų apmokestinimas nėra taikomas visoje Europoje ir ne visur yra priimtinas. Tai bus, būtų įdomu išgirsti pranešėjo nuomonę apie tai. Tačiau aš neįsivaizduoju iš tikrųjų, kaip kokia nors apsidraudimo sistema galėtų užkirsti kelią būsimoms krizėms ir kaip kokio, tokias, tokius pinigus būtų galima panegoti kilus krizėms. Man atrodo, kad šią idėją nueinama per toli ir nežinau, ar jai bus pritarta. Taigi mano čia būtų paskutiniai komentarai. Manau, kad kryptis ką daro parlamentas, yra gera, tačiau reikėtų galbūt sukurti Elgesio kodeksą, o ne kurti kažkokią draudimo organą ar, ar, ar primesti kažkokius mokesčius. Tai yra pil, pil, pirmas dokumentas apie atlyginimus ir man atrodo reikėtų dar pasigilinti, ko yra pasiekta esamais reglamentais ir kaip tai kokią įtaką tai padarė atlyginimams, ar ta, ta, ta įtaka buvo pozityvi ar negatyvi, ar jokios nebuvo. Ačiū, sako pirmininkė Karlas Heglandas. Ačiū, ponė pirmininkė. Apskritai, aš e, dar norėčiau padiskutuoti apie tai su pranešėju. Apskritai galiu pasakyti, kad svarbu E, laikytis to požiūrio, kurio minėjo ponas Nitras, tai yra pirmiausia jau įvertinti padarytus sprendimus ir išsiaiškinti, ką jie davė. Ir po to galėtume pabandyti ieškoti naujų būdų, kaip e, elgtis šioje srityje, jeigu pasirodys, kad tos priemonės, kurių imtasi, yra nepatenkinamos. Taip pat svarbu atminti, kad reikia proporcingumo, nes Yra labai skirtingų rušių bendrovių ir šios rekomendacijos gali būti suprastos, kad jos taikomos visiems vienodai. Tai negali, gali ne visą laiką būti tinkamas būdas. Apskritai svarbu atminti, kad uh, Europa nėra uždara sistema, nes uh, pasauliniai veiksmai priimami pagal G20 sprendimus, uh, taip pat e, e, turi įtakos, todėl reikia įsivaizduoti, kas vyksta visame pasaulyje. Negalime įsivaizduoti, kad e, mes čia esame vieni Europoje. Kai kurie pakeitimai nori siekiama sustiprinti jais akcininkų pozicijas, tačiau manau, kad yra pozityvų tai, kad čia nėra privalomos nuostatos, o savanoriškos nuostatos, kai kalbama apie akcininkų rolę e, atlyginimo prieimimo procese. Apskritai nesu įsitikinęs, kad mes kaip politikai galime nustatyti tam tikrus konkrečius skaitus ar procentus atlyginimams, kuriuos matome. Ir tai galima matyti iš mano pateiktų pakeitimų. Tai būtų per daug konkretu. Taip pat reikėtų atminti, kad galima e, kalbėti na, apie tai, kad e, bendrovės rezultatai taip pat turi įtakos e, asmenų atlyginimams ar atvirkščiai. Ir mūsų teikiamos nuostatos dar turėtų būti vertinamos, ar jos proporcingos ar ne. Apskritai manau, kad reikia aptarti šios dalykus ir geriau įvertinti jau priimtus sprendimus prieš priimant kitus ir pagaliau norėčiau priminti Jums, kad kuriame naujas priežiūros organizacijas įvairiams dalykams ir turime įvertinti, kokias užduotis galime joms suteikti, o kokių ne. Atrodo, susidaro toks vaizdas, kad mes kuriame tam tikrą instituciją, kuri prižiūrės atlyginimus, tai turbūt nu, būtų žingsnis per toli. Taigi laukiu diskusijos su pranešėju ir tikiuosi, kad e, rasime bendrą poziciją. Ačiū. Vicky Ford. Labai ačiū pranešėjai. Žinoma, tarptautinių mastų daug kur sutarėme dėl atlyginimų politikos reikia geresnio reguliavimo, ypač kai kalbam apie finansinių paslaugų sektorių, kur pasitaiko didelių atlyginimų ir pernelyg didelės rizikos. Manau, kad ar reikia. Yra pavojus, kad šias nuostatas išplėsime už finansinės sektoriaus ribų, kur tokios rizikos labai daug nėra, nes tuomet Europos verslo įmonėms gali atsirasti kitokios sąlygos negu kitur pasaulyje. Turime tai turėti galvoje. Aš pritariu tam, ką sakė Karlas, kad proporcingumas e, tai yra, kad mažesnės įmonės ar nišinės firmas nebūtinai turėtų laikytis tokių taisyklių, kai nustatomi nepriklausomi atlyginimų nustatymo komitetai, o nacionalinės priežiūros institucijos turėtų turėti lankstumo galimybę, kalbant apie skirtingas bendrovės. Pateikiau pakeitimų dėl platesnių klausimų, pavyzdžiui, valdymo ir taip, tai, ką jūs sakėte apie akcininkų atsakomybę, tai yra gerai ir tai reikia irgi, tuo irgi Nepamiršti taip pat išorės ir vidaus auditorių ir nevykdomųjų direktorių vaidmens. Todėl aš pasiūliau, kad panašia atsakomybė priežiūros institucijoms e, būtų steigta tam tikra atsakomybė Taip pat pasiūliau pagalvoti apie EBPO pranešimą skirtą atlyginimams. Jie pateikė labai įdomų faktą, kad ryšys tarp rizikos ir atlyginimų yra aiškus ir yra labai didelis skirtumas, kai finansinė institucija nori išlaikyti tą savo riziką įvertinti savo balansą yra didelis skirtumas, kai e, bendrovė tam tikrą rizikinga turta priima į balansą ir kai ji, ji prisima riziką, tačiau ketina perkelti tą riziką kažkam kitam. Tai atrodo, kad e, kartais ta rizika ne, ne, nebūtinai turi būti suderinta su platesnės rinkos e, situacija. Taigi reikėtų, atrodo, šiek tiek e, daryti skirtumus tarp įvairių finansinių institucijų. Jums, jums būtų eilė kalbėti, bet jūs kalbatės telefoną. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad turime pasiūlymą, kuris labiau atitinka uh, anglišką, amerikė, e, anglosaksišką e, sistemą, kai kalbame apie um, vadovų atlyginimus. Daugelį kitų a, Europos valstybių, žemynių valstybių mes turime dvi, dvi pakopę valdymo sistemą, tai turime a, e, valdybą ir stebėtojų tarybą kai kalbame apie listinguojamas kompanijas, ypač finansinės visuomenės akise jų vadovai gauna milžiniškus, pernelik didelius atlyginimus. Pavyzdžiui, Josefeka man Deutsche Bank e, valdybos vadovas gauna 11 milijonų eurų per metus. Jeigu pažiūrėtumėm į um, reitingus, jis tarp uh, tų, kas uh, uždirba daugiausia, jis ne pirmas sąraše, yra ir daugiau uždirbančių iš Deutsche Bank. Pažiūrėkime į um, vykdomas e, valdybas, savivaldybių tarybas ir taip toliau. Palyginkime. Karl Haglan iškėlė uh, šį klausimą ir kaip e, liberalų e, frakcijos atstovas, aš manau, kad tikrai klausimas labai sudėtingas. Aš nemanau, kad politikai turėtų veltis į administracinių valdybų narių atlyginimų ir premijų e, sistemų formavimą juk yra įmonės e, visuotinis susirinkimas, kuris sprendžia dėl valdybos narių e, atlyginimų yra įmonių atitinkami organai, kurie turi tą sprendžiamąją galę ir tokius reikalus gali sutvarkyti. Aš nežinau, ar mes turime kištis. Aišku, politikai gali daryti spaudimą, gali kažkiek bandyti įtakoti tos lausimus, tačiau neturėtumėm vadovautis iliuzijomis, kad mes kažką čia pakeisime iš esmės juk vis tiek liks visokių spragų ir e, specialistai, teisininkai vis tiek suras kokią tai spragą, pro kurią pralysti. Junktiniai karalystiai, pavyzdžiui, visai neseniai buvo toks atvejs kai, kai tik buvo padidinti įmonių vadovų apmokesnimo tarifai, iš karto iškilo klausimas, kaip apeiti tas taisyklės. Mes neturėtumėm čia daryti klaidos. Mes negalime sakyti, tai 50 procentų premijos, bet nedaugiau. Bet kokiu atveju niekaip nepaaiškinsi žmonėm, kaip jeigu, tarkim, kažkokiu tai da, e, eilinį darbuotoją, kuris dirba galbūt tik tai banko klientų aptarnaimo salėje, e, eilinis klientus aptarnaujantis darbuotojas gauna, pavyzdžiui, milijoną ar pusę milijono, o e, banko vadovas tik tai 80 tūkstančių. Tik, ar, ar ligonės konsultantas 80 tūkstančių tik uždirba? kaip paaiškinsi tokius dalykus? Jeigu mes norime įsikišti ir kažką tai padaryti, mes turime galvoti ne vien apie direktorius. Mes turime galvoti apie visus, kas gauna milžiniškus atlyginimus finansinėse įstaigose, finansinėse kompanijose kodėl Bayer. Uh, kodėl Bayern vadovas uždirba tiek, pavyzdžiui, 12 milijonų ar 30 milijonų. Tai štai. Uh, right, I, I've just got a, a few comments myself, and then Arlene McCarthy. I don't know if anybody else wants to. Aš irgi gal norėsiu pasakyti keletą pastabų, bet kolegos. Uh, Jūs dar norite kažką pasakyti, nes jūsų mikrofonas įjungtas. Ačiū. Taigi, pirmininkė, tęsiu pastabas. Teisingai, kas jau buvo paminėta, mes turime siekti proporcingumo. Ir kuomet, kompromis, kuomet bus rengiami kompromisiniai pakeitimai, manau, galėsime į tai atkreipti dėmesį. Mano pakeitimų tikslas iš esmės buvo užtikrinti ati, tam tikrą atikti, suderinimą tarp to požiūrio, ką mes, kuo mes vadovavomės kapitalo reikalavimo direktyvoje. Ir ir to, ką mes čia sakome, galbūt iš tikrųjų reikėtų galvoti apie tai, apie kokio lygio žmonės mes kalbame. Čia galbūt iš tikrųjų iki mikrovaldymo ligmens ne, nesileisime. Iš tikrųjų, kad galvotumėm apie tą proporcingumą, kai eina kalba apie tai, kad milžiniški atlyginimai ir milžiniškos priemonės labai iškraipo situaciją, jeigu per, per, per visą įmonę paskui peržiūrėtum. Ir kapitalo reikalavimų direktyvoje būtent tai siekiame ir padaryti, apibrėždami kažkaip tai, kokias sumas jie uždirba, gali uždirbti manau, turėtume todėl nuosekliai vadovautis tuo, ką jau pasakėme CERD direktyvoje. Aišku, kad galbūt atras protingų, kas kažkaip kitaip suras kitokių sprendimų, tačiau aišku, kad akcininkai turi žinoti, koks yra teisės akto tikslas. Ir todėl mes turime, manau, išmintingai pasielgti, nes tuomet akcininkai gal uh, turėtų daugiau pagrindo paprieštarauti tokiem, tokiem atvejam, kuomet, pavyzdžiui, na, tarkim, ateinama į, į akcininkų susirinkimą, žinoma, kad viskas yra gerai, bet akcininkai gali pasakyti gerai, gal jūs ir laikotės įstatymo raidės, tačiau vis tiek elgitės ne, negražiai. Taigi reikia galvoti apie tai, kaip tai, ką mes parašome, bus įgyvendinama. Dabar dėl uh, gelbėjimo fondo su komisija e, mes dirbame dėl to klausimo, dėl bankrutuojančių įmonių gelbėjimo fondo tam tikrą prasme. Uh, Čia reitų, reikia galvoti, ar reiktų kalba apie visus bankus, kurie gali bankrutuoti, kaip būtų panaudojamos tos lėšos, ypač, pavyzdžiui, jeigu eitų kalba apie uh, turto pervedimą per sieną. Tarkim, jeigu eina kalba apie įmonę, kuri dirba per sieną ir, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, jų turtas yra vienoje mm, valstybėje narėje, bet uh, e, priež, uh, e, stebėtojų taryba pasako ne iš mūsų mūsų valstybės neiškeliaus e, nei kiek turto, koks to, ma, sprendimas tuomet būtų taikomas, kaip reikėtų išanalizuoti tokius atvejus. Tačiau aš nemanau, kad reikėtų um, patvirtinti kažkokį tai bendrinį uh, sprendimą, kuris būtų taikomas visais atvejais. Aš manau, mes turėtumėm galvoti apie tai, kokios turėtų būti tinkamos taisyklės taikomos um, tokiu atveju, kai yra nemokumo atvejs, kuomet veikla vykdoma per sieną skirtingose valstybėse narėse. Taigi turime sutelkti dėmesį į vadovo atlyginimus, tai aišku, ir paskutinis kalbėtojas salė. O po to ir dar po to ponas Kluterį, po to pranešėjas, dar sąrašas ilgėja. Um, oh, ponas Klut, šešėlinis. Äh, Trumpai, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui. Bendrai paėmus, manau, kad šitas pranešimas yra tikrai panaudojamas, tinkamas, bet taip pat pritariu ir ponui Klins, jisai teisus sakydama savo nuomonę. Yra labai didelė spraga tarp žmonių, kurie dirba gamybos rytyje ar šiaip, kurie verčiasi paprastų verslų ir, ir tarptų, kurie dirba tose ypatingose pozicijose, finansinėse institucijose. Taigi yra ta didelė spraga visuomenėje ir apie tai reikia išsameu kalbėti, apie atlyginimų pateisinimą, kaip pateisinti tokią atlyginimų spragą. Šitas pranešimas yra tik tai pradžia, sprendžiant šitą problemą. Pritariu pranešėjui, pateiksiu pakeitimų, pono Paskal Kalfom pakeitimus. Jiems pritariu, manau, kad jie yra protingi. E, nors pranešimo originali versija, mano nuomonė, yra priimtinesnė negu su pakeitimais pakoreguota. Pirmininkė, ačiū. Matau, kad ponas Kamp atėjo. Mes dabar kalbame apie listinguotų bendrovių direktorių atlyginimus. Ar jūs norėtumėt pasisakyti to klausimu? Aš savo pranešime irgi kalbu apie panašius klausimus, tie pranešimai susiję, bet dėkoju pranešėjai už šitą darbą. Kaip daug kas sakė, komitetas ne, nesutarė šitais klausimais, nes į mus žiūrima kaip į teisė kūrininkus kurie turėtų nenuspręsti, kiek ką mokėti, bet tokią sistemą sukurti tom to, toje srity, šitoje srityje ir kad būtų aiškiau apie, aišku, apie premijas ir apie tai, kiek kas turėtų e, pinigų gauti. Mes kalbame čia apie ekonomikos sveikatą, apie riziką ir žmonės, kurie padeda pinigus į banką, jie rizikuoja, kad gali tuos pinigus e, prarasti. Manau, kad mes negalime nurodinėti dėl atlyginimų, bet ten, kur yra ypatinga rizika ir kaip matėme ši, per šią krizę, e, kaip sakėte, kad e, tie atlyginimai neriboti buvo priežastis šios krizės. Galbūt priežastis buvo didžiulė rizika didžiulė rizika uždirbti kuo daugiau. Manau, kad būtent tai ir, ir, ir pamatėme įvykus šiai kriziai. Manau, kad finansinių paslaugų pramonėje e, tai yra labai svarbu. Jeigu pažvelgtumėm į G20 finansinio stabilumo principus, aš pritariu kolegoms, kad mums reikia eiti tolyn tarptautinio proceso šios rytyje e, kryptimi, bet kaip ir pranešėja sakė, reikia daugiau proporcingo ir subalansuoto požiūrio į atlyginimus finansinių paslaugų sistemoje. Būtent todėl ir siūloma įkurti tą valdybą kuri principingai pagal tam tikrą sistemą žiūrėtų šitą klausimą. Manau, kad yra neproporcinga, kad darbuotojas iš premijų uždirba 90 procentų savo atlyginimą. Manau, kad tai tikrai nėra nei proporcinga, nei subalansuota. Todėl mums tikrai reikia tam tikrų gairių, tam tikros sistemos šitoje srityje. Man buvo labai džiugu, kad turėjome galimybę su šešelniais pranešėjais ruošiant CRD3 pranešimą E, videokonferenciją e, surenkti su Bazelio komiteto pirmininku. Ir jis pasakė, kad įmanoma iš, įgyventi šitus reikalavimus, jeigu būtų e, nemok, tokios dėlės, nemokamos tokios dėlės premijos. Tai Tiesiog dabar asmeninės pajamos yra daug svarbesnės už, už institucijos sveikatą, finansinę, finansinę sveikatą. Taigi manau, kad mes privalome kaip teisėkūrininkai numatyti tam tikras taisyklės, šioje srityje nors ir negalima nurodinėti tam tikrų dalykų, reikia palikti tam tikrą e, laisvę e, lankstumą institucijų vadovams, kad nepadarytumėm neįgiamos įtakos ypač smulkesnėms institucijoms. Kaip ir pirmininkė, pasakyčiau tą patį apie pono Klinso pastabą. Jeigu mes reglamentuojame, jeigu kursime įstatymus, visada atsiras ieškančių spragų Bet argi tai nerodo, kad mūsų pramonė, mūsų, mūsų rinka nepasikeitė ir toliau ieško spragų, kaip toliau gauti tas premijas. Tai yra tikrai nepriimtina, ypač tiems, kurie mano, kad pramonė turi keistis ir šitas sektorius turi keistis. Taigi tikrai mes turime kažko imtis, negalime sakyti, kad mes nenorime nieko reglamentuoti šitoje srityje vien tam, kad nebūtų ieškoma vėliau spragų, jūs minėjote Junktinę karalystę, buvo aiškiai pasakyta, kad nebus galima ieškoti tų spragų, bus imtasi tam tikrų veiksmų. Taigi, pramonė nenori keistis, todėl būtent todėl mes palaikome pranešėjo rekomendacijas. Ačiū. Pirmininkė, matau, kad daugiau nėra norinčių pasisakyti, tada duodu žodį ponui e, pranešėjui. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegoms už jų pasisakymus. Atrodo, kad kai kurie siūlo palaukti, pažiūrėti, kas vyks toliau, kad neturėtume skubėti ir papildomai nieko nedarytume. Kaip sakiau, rytoj komisija paskelbs vieną iš savo ataskaitų dėl rekomendacijų pateiktų 9 metų birželio mėnesį. Manau, kad ataskaitoje bus pasakyta, kad kad daugelis valstybių narių dar neįgyvendino tų rekomendacijų. O trumpalaikiai stimulai finansų sektoriai, kaip premijos, pavyzdžiui, vis dar labai daug kur naudojamas. Taigi visą tai, manau, suteikia mums pagrindą žengti toliau, negu vien tik tai teikti rekomendacijas. Manau, kad taip pat yra būtina laikytis visos bendrijos požiūrio, kad būtų skurtos vienodos žaidimo sąlygos, turime vengti nesažingos konkurencijos ir rinkos sąlygų iškraipimo. Tai aš pritariu tiems, kurie sakėt, kad neturėtume apsiriboti šioje iniciatyvoje tik tai kalbėdami apie pačius aukščiausius vadovus yra vidutinio ir žemesnio ligmens vadovų, kurie taip pat e, gauna didžiulius, didžiulės premijas. Taigi mums reikia viską žiūrėti plačiau. Taigi trumpai baigiant, noriu pasakyti, kad aš dar susitiksiu su šelniais pranešėjais, dar padiskutuosime ir tikiuosi, kad mums pavyks pasinaudoti rytoj paskelbtą komisijos ataskaitą kad pasiektume sustarimo, kad mūsų komitetas Europos parlamente suvaidintų svarbu vaidmenį sprendžiant šios klausimus. Ačiū. Toliau. Balsuosime dėl šio komiteto birželio 22 dieną. Ir tikimės, kad dėl pranešimo balsuojame bus per Liepos mėnesio plenarinę sesiją. Labai ačiū. Taigi dabar pereiname prie paskutinio klausimo darbo tvarkėje šiandien tai yra pakeitimų svarstymas dėl išvestinių finansinių priemonių rinkos, busimi politiniai veiksmai. Pranešėjas yra Werneras Langenas. Taigi pirmiausia, suteikiu žodį pranešėjai. Ačiū, ponia pirmininkė. Jau nekartą aptarnėjome pranešimą ir pakeitimus, man labiausiai rūpėjo ir komitetui rūpėjo, kad susitartume konsensuso pagrindu. Ir įvertinant parengtus e, kompromisus, kuriuos aptarėme per pastarosius dešimt dienų, tarpusavyje ir su frakcijomis, man atrodo, mums pavyko rasti būdą užtikrinti, atspindėti Europos parlamento liniją. Ponas Barnyje Birželio pabaigoje ir Liepos pradžioje pateiks kitą teisės aktą, kur bus atsižvelgiama įvairias e, nuomonės išvesnių finansinių priemonių atžvilgių. Jos turėjo didelį poveikį finansų kriziai, tačiau yra jų įvairių rušių ir kategorijų. Trūksta skaidrumo ir sandro šalių kredito rizika, ją ne visur atsižvelgiama. Tie pakeitimai yra susijęs su pirmosiamis aštuoniomis konstatuojamosiomis dalimis. Antro, antras kompromisas susijęs su uh, pakeitimais iki 23. Taigi trumpai noriu pasakyti, kur yra problemų, kurios dar neišspręstos. Mes e, padiskutavome su socialdemokratais ir socialistai žalieji ir ECR pritarė daugumai formuluočių kompromisnėse pakeitimuose norėjau, kad e, dauguma būtų kuo didesnė, kad parlamentas galėtų pareikalauti sukurti, parengti griežtą reglamentą. Nebūtinai visada klausimas yra susijęs su formalu, formuluote vienu ar kitu, vienu ar kitą pavardę ties pakeitimu. Svarbiausia yra užimti aiškę poziciją visame parlamente ir pademonstruoti aiškę liniją. Ginčitiniai dalykai, kurie dar neišspręsti, būtų tokie, nuo, pradėsiu nuo konstatuojamųjų dalių. E, mes sutarėme, kad iš esmės priemonės gali suvaidinti vaidmenį paskleidžiant lydiką ekonomikoje, tačiau yra įvairių kategorijų, priklausomai nuo produkto, nuo rizikos. Taigi reikia skirti įvairius rinkos dalyvius ir dėl skaidrumo trūkumo. Mes pripažįstame, kad e, tos priemonės turi poveikį finansų rinkoms ir daug pakeitimų yra susiję būtent su šiomis konstatuojamosiomis dalimis. atrodo, kad neturime šių kompromisinių pakeitimų kopijų. Na, bet yra kitų kompromisinių pakeitimų, kurie susiję su šiais, su šiomis dalimis ir e, kompromisinis pakeitimas dėl F dalies, dėl ko, kam visi pritarė. Kitas kompromisas yra dėl E konstatuojamosios dalis, dėl sandro šalių rizikos, tinkamo kainos įvertinimo ir e, išvisnių priemonių rinkos trūkumų, visi tam pritarė. Trečias kompromisas. Čia atsižvelgiau į 26 ponios padimatą pakeitimą. Ir e, čia pakeitimas įskaidytas į tris dalis. Pirmoji ir trečioji dalis dalys bus kompromisiniai pakeitimai, mano supratimu. O turėsime balsuoti dėl antrosios dalies. Aš rekomenduoju balsuoti prieš šią dalį. Čia yra sakoma, kad e, kredito iš visinės finansinės priemonės sukėlė didžiulius e, palūkanų normų skirtumus tarp e, valstybių palūkanų normų ir sukėlė grėsmę eurozonos stabilumui. Na, dėl to yra įvairių nuomonių. Ir kokiu mastu samra šalies kredito rizika gali E, iškraipyti rinką ar pakoreguoti rinką. Pavyzdžiui, Graikijos atžvilgių duomenys būtent rodo, kad taip įvyko. Pavyzdžiui, 110 milijardų eurų sudarė Graikijos valstybės skola. O sandro šalies rizika sudarė 6 milijardus eurų. Taigi, savęs sudarė ketvirtį Graikijos uh, skolos. Taigi, taigi netgi ir Graikijos atveju negalima pasakyti, kad būtent spekulacijos sukėlė problemų graikams. Bet gali būti, kad Graikijos skolos politika buvo svarbiausia. Taigi, kalbant apie 26 pakeitimo vidurinę dalį, aš nemanau, kad, kad statistika įrodo būtent tai, kas teigiama tenai. Toliau, ketvirtas kompromisas, kuriam pritarė atrodo visos penkios politinės frakcijos. Tai yra susijęs su A konstatuojamąją dalį dėl paradigmos pokyčio. Toliau kitas kompromis, tas kompromisas dėl jo siūlo balsuoti dalimis. Socialistai ir demokratai būtent to paprašė, žalieji, ALDE, ETP ir ECR. Tai yra susijęs su pirmąją dalimi ir antrąją dalimi. Pirmoji dalis sako, kad jeigu kai kurie e, išvesnių priemonių naudotojai naudoja spekulacijoms, tai joms reikia tam tikro papildomo reguliavimo. reguliavimo. Taip pat socialistai paprašė balsavimo dalimis. Pati šio pakeitimo idėja yra aiški, negalime to paneigti, tačiau bendro starimo nėra. ir ne visi balsuos už e, abi šias dalis vienodai. H dalis e, kompromisinis pakeitimas 6 pridėtas, prašant socialistų ir demokratų frakcijai apie tai, kas sukelia sisteminę riziką. Ir vartotojo patirima rizika. Galima kalbėti apie tris papildomus atvejus, ar tie papildymai, kurių, dėl kurių dėrėjomės vakar ir pateikėme sekretariatui, tai tie papildymai dar neįtraukti į kompromisinį pakeitimą. Bet e, juos pateiksime kaip žodinius pakeitimus. Žinome, kad yra kokybinis skirtumas. Norėčiau, kad tie papildymai būtų įtraukti į kompromisinius pakeitimus, nes kaip pateiki žodinį pakeitimą, tai užtenka vieno prieštaravimo ir negalima dėl to balsuoti. Taigi aš norėčiau paprašyti, kad sekretoriatas įtrauktų tai į kompromisinį pakeitimą. Nors e, tuos papildymus gavome tik šiandien, o balsuosime rytoj. Man atrodo, kad balsavimo sąrašą dar galima pakeisti ir tam nereikėtų daug pastangų. Man atrodo, kad e, šią vietą galima greitai išsiaiškinti. O kai kalbame apie kokybinį skirtumą, tai reikia tai pripažinti. Toliau septintas kompromisinis pakeitimas. Čia yra bendras kompromisinis pakeitimas, vienas iš nedaugelio, kurį pasiūlė socialistai ir demokratai. kur siūloma reikalauti detalių apie sandorių duomenis. Tai yra komisijos teisėkuros pasiūlymo dalis ir klausimas yra, ar kitos frakcijos e, yra linkusios pritarti tokiam pakeitimui. Mes pasiūlėme kompromisiniai pakeitimai, kad reikalaujami duomenys pagal originalų tekstą. Tai yra, kad būtų reikalaujama sandorių duomenų. Toliau. Aštuntasis kompromisas. Dėl pirmosios B konsultuojamosios dalies. E, tai yra nauja dalis, tam pritarė visi. Toliau atskiros dalis. Devintas kompromisas. Jam pritarė visos frakcijos. Toliau devintas kompromisinis pakeitimas pirmai daliai. Tai čia siūloma balsuoti dalimis. Tam, atrodo, pritarė visi. Kai kalbame apie reguliuojamą priekybos sistemą, atsiprašau, čia yra antras pakeitimas, tai yra dešimtas pakeitimas antrai daliai, čia siūloma balsuoti dalimis. Pirmoji dalis, jai pritarė visi, o antroji dalis, e, tai dėl jos liberalai pateikė prašymą įtraukti tokį tekstą, kad e, pagrindiniai kriterijai turi būti, pagrindinis kriterijus turi būti likvidumas. Tai, toliau, 11 kompromisinis pakeitimas, ketvirtai daliai. Atrodo, visi pritarė šiam pakeitimui dabartinėje formuluotėje. Dvyliktas kompromisas, tai irgi visi pritarė. Eina kalba apie šeštą punktą, dėl septinto punkto. 13 pakeitimas irgi nekelia problemų. 8 punktas, 14 kompromisas. Visi sutinka dėl tokio pakeitimo. Devintas punktas, penkioliktas kompromisas. Čia įtraukta viena papildoma frazė Tai atitinka ko, e, vystimosi komiteto septintą pakeitimą. Balsavimo sąraše visą tai matote. Čia įtraukiami, e, įtraukiam frazę dėl rinkos dalyvių pagal kompetenciją. Gali, kur gali kilti rizika, galima potenciali rizika. Tai yra papildymas, yra potenciali rizika. Toliau turime 14 kompromisinį pakeitimą. Dėl 8 punkto čia problemų nekyla. Dėl 9 punkto 15 kompromiso jau kalbėjau. 16 kompromisas 12 punktui. Čia numatyta balsuoti dalimis dėl pirmos dalies, antra dalis nėra socialdemokratų palaikoma, o dėl pirmos dalies yra visų frakcijų palaikymas. Dėl CCP, dėl bendros atsakomybės. ES, rizikos valdymas, standartai. kad būtų netinkamų pajamų, išaugimo. Mm, liberalai yra pateikę papildymą kur kalbama apie rizikos valdymą. Socialdemokratai žaliai nepritarė tam. Trečia dalis yra, yra PP palaikoma. Čia kalbama apie rizikos valdymo mechanizmus. Taigi, Taigi eina kalba apie rizikos valdymą. 17 bis kompromisas, taip, jis buvo modifikuotas, visi pritarė tam bis. Dėl 15 punkto taip pat, toliau 19, dėl 16 punkto taip pat visi jam pritarė. Taip pat ir 20 kompromisui dėl 17 punkto ir 21 e, kompromisui dėl 18 punkto taip pat. 22 kompromisas, vienas bis e, konstatuojamosi dalies punktas, toliau 23 kompromisas, kuriuo įtraukiama nauja konstatuojamoji dalis. EPP, socialistai, liberalai, e, visi pritarė išskyrus žaliuosius eina kalba apie trečiasią šalis. Šį rytą gavau prašymą dar įtraukti vieną papildymą iš socialdemokratų kai, ir kai kurių liberalų, kurie individualiai um, prisijungia prie to pakeitimo, jie yra um, mūsų komiteto nariai. Čia eina kalba apie pakeitimą, dėl, kurios, dėl kurio bus balsuojama atskirai. Visos, visi sandoriai dėl, iš, ir iš, dėl išvestinių priemonių ES ar ehm, dėl įmonių ES, dėl ko ES, kur dalyvauja ES finansinės įstaigos ir toliau yra klyringas, ehm, tarpuskaitos ehm, mechanizmai ir taip toliau. Čia kolegos norėtų, kad būtų ar, tai kad būtų triguba apsauga išve, ES išvesnės priemonės, įmonės, kurios yra ES, ar e, įmonės, kuriuose ES finansinės įstaigos turi interesą. Tai yra, kad čia būtų arba. Man atrodo, kad tai tekstą sustiprins. Taigi aš pasisakyčiau kaip ir už. Nes tai mums leis pareikalauti, kad e, tas atskleidimo reikalavimas būtų taikomas ir trečiosiam šalims. Taigi tiek tų kompromisinių pakeitimų, kurie buvo parengti per tikrai išsames diskusijas. Uh, Ir aš manau, kad iš tikrųjų per ketvirtį valandos galime čia sutvarkyti su tais balsavimais. Dar neturiu to sąrašo. Panas Dominici turbūt norės pasakyti. Grazie. E, anzitutto un ringraziamento. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą. Dėkoju sekretoriatui komiteto ir frakcijos sekretariatams už drąsų darbą. Dėl, dėl, dėl procedūrų pritariu ponui Langenui, ką jis ką tik pasakė, dėl to, kad reikėtų pagalvoti, ar įmanoma įtraukti pačius naujausius pakeitimus į, į tarptų kompromisinių pakeitimų. Jeigu būtų įmanoma, tada, manau, mes galėtumėm pasiekti didesnį, didesnę pusiausvyrą, didesnį balansą. Norime komisijai aiškiai pasakyti, kad mums reikia direktyvos, kuri mm, kuri būtų pakankamai proporcinga šito klausimo svarbai. Taigi būtų labai svarbu įtraukti ir pačius naujausius pakeitimus ir tada būsime tikrai nuveikę labai gerą darbą bendradarbiaudami ruošiam šitą pranešimą. Turint galvoje šito pranešimo svarbumą ir jo svarbos sustiprėjimą, jis dabar yra daug reikšmingesnis negu tada, kai pradėjome darbą. E, dėl tų pastarųjų tarptautinių įvykių, apie kuriuos mes visi puikiai išmanome. Manau, kad šita mūsų siūsta žinia jau, šita, šita žinia jau buvo, jau pasiekė savo adresatus. Kai kurios frakcijos nepritarė dėl tam tikrų klausimų, kai kurie nesutarimai išliks, bet kol kas labai svarbu šitam komitetui e, nusiųsti aiškę žinę komisijai pabrėžiant svarbiausius e, klausimus rydienos balsavime. Manau, yra labai teigiamas reiškinys, kad didelis, didelis mano frakcijos pakeitimų skaičius buvo įtraukti į, į, į, šį, į šį dokumentą, kaip girdėjome, kaip ponas Langenas aiškino, kompromisinius pakeitimus. Tikiuosi, kad per ateinančias kelias valandas dar bus padaryta šiek tiek, dirbta šiek tiek daugiau darbo. Ačiū pirmininkė. Dabar aš kalbėsiu kaip Alde frakcijos šešėlinė pranešėja. Norėjau padėkoti pranešėjui už darbą ir pasakyti, kad nors kompromisiniai pakeitimai nebuvo tobuli, bet jie visgi atspindėjo tokį tenkinamą susitarimą. Uh, Bet kai jisai nu, pasakė, kad iš tikrųjų dar priims SND e, frakcijos e, pakeitimus, gal net šešis. Tai jeigu liks trys frakcijos, su kuriomis nesikonsultavote, ir manau, kad kai kurie tų pakeitimų yra netenkinami ir galbūt galima rasti alternatyvų, kurios būtų tenkinančios mus, bet jums reikės tikrai padirbėti, kad, kad tas alternatyvas rastumėte. Taigi dabar esu tokioje keblioje padėtyje, jūs ieškote plataus konsensuso, liktai jį turėjote, bet atrodo, kad tas konsensusas subirėjo. Kaip pirmininkė turėčiau pasakyti, kad esu labai nepatenkinta, kad rytoj reikės balsuoti dėl pranešimo, kuris nėra e, užbaigtas. Ne, aš nedrausiu balsuoti, tiesiog sakau, kad frakcijoms bus labai sunku. Vis tiek dar reikės padirbėti tam, kad gautumėte tą platų konsensusą, kurio siekite. Norėjau šitą paminėti, tam tikrų, minėti tam tikras netobulas vietas šito dokumento. Mes jau kalbėjom apie, apie nuosavybę, kam priklauso CCP ir kur gali atsirasti interesų konfliktas. Čia kalbama apie konfliktą su naudotojais, bet gali būti uh, konfliktas ir, ir kitoje srityje su CCP. Reikia į visą nuosavybės klausimą žiūrėti bendrai ir arba apriboti, arba rasti kokį kitą būdą spręsti šitą klausimą per valdyseną. Šiaip ar taip bus e, savininkų, kurie kurie prisidės prie rizikos valdymo, nes nesvarbu, kokią jie funkciją užims, nes ten bus arba jų pinigai, arba jų e, klientai. Manau, kad šita formuluotė yra netobula, bet galėtum ją tobulinti. Manau, kad jinai tobula nebus iki galo. Konfliktai tikrai kyla ir reikia rasti tinkamą jų valdymo būdą tam, kad šitas produktas būtų tenkinantis rizikos valdysenos prasme. Dėl likvidumo, dėl to ir aš pateikiau pakeitimą, labai norėčiau jį atsijimti, nes čia kalbama apie rizikos valdymą. Manau, kad ne visi suprato, daug kas mano, kad jeigu tokią sąlygą taikysime, nebus galima devyniasdešimt procentų CCP atsiimti. Bet čia mes kalbame apie likvidumą. Norime, kad e, įvykus, įvykus interesų konfliktui nenukentėtų likvidumas. pateikiant nelikvidžius produktus į CCP. E, norėčiau geriau atsijimti šitą pakeitimą, mm, negu kad jis už jį būtų balsuojama, nes tai yra tikrai labai svarbus e, klausimas ir jis susijęs su tinkama rizikos valdysena. Taigi, Taip pat norėčiau paaiškinti e, tą pagrindinę mintį. E, matau, kad komisija linksi tikriausiai suprato, ką norėjau pasakyti apie likvidumą. Tiek norėjau pasakyti, vakare turėsiu laiko išspręsti, pabandyti spręsti tam tikras problemas dėl žodinių pakeitimų, ypač dėl to, kur kalbama apie ir ar arba. Jeigu rašome arba, bus trys punktai. Pirmiausia, kad viena šalis yra Europos Sąjungoje. Kas bus, jeigu Japonija arba JAV taip pasakys? Sutinku, kad originalus pasiūlymas ir toks, koks jisai dabar yra, kompromisinė versija su ir žodeliu yra labai griežtas ir galėčiau pritarti, kad būtų rašytas minimumas anksčiau formuluotėje, bet su žodžiu arba nesutinku, nes jeigu bus įgyvenimas tik tais vienas reikalavimas iš trijų, e, tai šitas, e, šita nuosta būtų ypatingai protekcionistinė, labai plati. Ir nemanau, kad mūsų tikslas yra tokį protekcionizmą kurti. Jūs Anksčiau sakėte, kad visiems, visoms šisnėms priemonėms yra taikomas tas minimumas, bet manau, kad galėčiau dėrėtis tik tai dėl mm, tam tikro kompromiso, bet e, dėl žodelio arba tikrai, tikrai nepritartumėm. Taigi tiek norėjau pasakyti. Dar įsigilinsiu į naujus pakeitimus, į, į, į naujus punktus. Savo frakcijoje jau baigėme darbą šiais pakeitimais ir, ir buvome baigėme da, baigę darbą ir dabar reikės įsigilinti į tuos naujus pakeitimus. Dabar mano sąraše pirmiausiai e, duosiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pone Kei. I, I mean, maybe there'll be more points by the end. So, or... Gal, jūs, gal komisija vėliau, tai yra pranešės gal vėliau norės pasakyti, ne, pranešė, prane, žodis pranešėjai. Norėčiau prašyti, kad balsuotume. Mes mes nerasime konsensuso dėl visko, dėl tam tikrų svarbiausių klausimų reikės balsuoti. Taip, socialistai paprašė, e, pateikė daugiau pakeitimų vakar ir šiandien. Reikės dar svarstyti, kaip atsižvelgti į tuos naujosius pakeitimus. Norėčiau, kad vienodai būtų elgiamasi su visais pasiūlymais, visais pakeitimais. Mes tikrai nerasime konsensuso, kai visi bus patenkinti visom formuluotėm, nes mūsų požiūriai skiriasi šiuo klausimu. Pirmininkė, dėl ALDE grupės frakcijos, jūs esate visiškai teisi kalbama apie likvidumą. Ir daug kas nepritarė dėl likvidumo. Ar tie, kurie nepritarė, turės daugumą, nežinau. Mano nuomonė, jie galėtų gauti, galėtų gauti daugumą šitam pakeitimui, nors jisai nėra kompromisnėme pakeitime. Galbūt komisija ką nors pasakys šio klausimu. Įdomu, kaip ką jie mano apie likvidumą e, kaip kriterijų. Kitas klausimas. Socialistų frakcijos buvo pateikti keturi pakeitimai. Pirmas, ar akcininkai gali būti atstovaujami rizikos valdymo valdyboje? E, šitas pakeitimas yra kompromisinėje versijoje. Aš jam pritariu, aš jį priėmiau. Manau, kad akcininkai turėtų būti atstovavami valdyboje. Socialistai prašo e, balsavimo dalimis, jie gali to prašyti. EPP balsuos už. Taip pat norėtume kad dėl antrosios socialistų pasiūlymo dalies, dėl kurios e, yra konsensusas, būtų sudaryta ta sistema. Čia tiesiog prašoma komisijos sudaryti rizikos vertinimo sistemą. Čia nekalbama apie nieką kitą. 23 konstatuojamoji dalis, atsiprašau, kompromisas 23 ką tik buvo pateiktas dėl ir ar arba aš tų žodžių. Reikia įsigilinti į šitą klausimą. Iš pradžių visi tam pritarė, bet socialistai dabar nebepalaiko šito pakeitimo ir reikia dar kartą kalbėti apie tai ar, ar ir naudoti, ar arba. Naudojant e, arba turime dvi galimybės, o ir turime trys galimybės. Taigi ir yra visos trys ES institucijos, o kai naudojama arba, tai tik tai ES įmonės. Jeigu tik tai ES įmonėms taikoma tada būtų šitą nuostatą. Kompromisas buvo pasiektas dėl tų trigub, trigubo pasiūlymo, o socialistai dabar nori pasisako už tą dvigubą pasiūlymą. Ar mes galėtumėm balsuoti Visa kita yra tiesiog e, formuluotės dėl likvidumo, dėl, e, dėl atstovavimo valdyboje ir sąlygų trečiosiams šalims. Apie visą kitą buvo išsamei padiskutuota ir sulaukėme jūsų palaikymo. Tikrai nemanau, kad reikia atidėti balsavimą dėl šio dokumento. Reikia šiek tiek daugiau spaudimo, kad teisėkuros projektai būtų patikti balsavimui pirmininkė. Ačiū, atsakėte į daugumą klausimų, bet dar yra norinčių pasisakyti. Keis Vimbon. Like... Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai, kad jis e, taip intensyviai diskutavo su visais pastarąsias dešimt dienų. Nu, tiesiog gaila, kad po tokio ilgo laiko, kai dirbome kartu, per paskutinės 24 valandas pateikiami pakeitimai, kurie sugadina visą anksčiau padarytą darbą. Jeigu pakeisime žodį ir į ar, tai tikrai aš, man kyla problemų, mums reikia dar pagalvoti. Jau buvo vienaip sutarta, o dabar staiga pakeista į kitą. Yra kitų problemų, būtent dėl to, kaip 18 kompromisas e, kolektyviai dėl jo buvo sutarta praėjusią savaitę, ypač tarp patarėjų ir asistentų, ir atrodo, kad 210 iki 214 pakeitimų, maniau, kad jie bus dalis, pakeit, kompromiso dalis, o atrodo dabar jau nebebus. Taigi, kalbant apie logistiką, kaip tie kompromisai turėjo pakeisti tekstą, tai yra problemų. ir gana nežymus dalykas, kuris gali turėti žymių pasiekmių. Kai aš nu, galvojau apie vartotojams taikomą išlygą, aš nemaniau, kad išlyga būtų taikoma visiems prekiautojams žalimis. Taigi dėl e, pakeitimo atitinkamo e, turėtų būti traukti ir prekiautojai žaliavomis ir jiems automatiškai neturėtų būti taikoma išlyga. Yra problemų 116 ir 117 pakeitimais. Tai susijęs su apibrieštimi. Apskritai kalbame apie korporacijų iš esmės finansinės priemonės, nors neapibrėžiama, kas tai yra. Praktikoje yra netgi skirtingų definicijų, taigi yra problemų dėl tos definicijos. Apskritai pastangos buvo labai e, žymios sutelkti visus ir parengti kompromisus. Ir tikiuosi, kad e, paskutinėmis minutėmis mes nesuvadinėsime viso padaryto darbo ir dėkoju pranešėjai už visą kantrybę. Toliau Paskalis. Visų pirma, kaip ir panas Daminsinė, aš noriu padėkoti panai Langen už atlikto darbo kokybę ir už atviras diskusijas, kad būtų galima kompromisus sudaryti kaip galima platesnius. Gal plačiau pakalbėsiu apie mm, paskutinį iš 23 kompromisų dėl trečiųjų šalių. Mano pozicija būtų tokia labiau tarpinė. Aš sakyčiau, aš mm, pritariu šiandien balsui Ta prasme, kad jeigu mes sakome arba, tai pozicija labai plati, nesuderinama, tai tuomet visos čia, jeigu visos pasaulio zonos pritaikytų tokius, tokias teisinės normas, tai viskas būtų neįmanoma to suderinti, mes įstriktumėm visiškai. Teisės aktas būtų pernelyg platus. Jeigu pasirenkame ir, tai tuomet teisės aktas pernelyg siauro masto būtų. Uh, ir tuomet ES nebeturėtų visų galimybių kontroliuoti tai, ką jį nori kontroliuoti. Jeigu mes nesurasime kompromiso tarp tų dviejų formuluočių, kurių nei viena, nei kita nėra priimtina, taigi jeigu nesugebėsime sudaryti kompromiso politiškai, mes paremsime tą variantą, kuris labiau atitiks ES norą, kaip galima labiau reguliuoti šią sritį, tuomet mes pasirinktumėm arba Tačiau mes esame pakankamai atviri, kad būtų galima surasti ir tokią formuluotę, kuri galėtų būti suderinama su tuo, ką galėtų padaryti ir kitos valstybės, kaip kad pavyzdžiui JAV, sakykime. Dar trys kiti elementai. Dėl uh, to kompromiso, kurį pasirašėme ir kurį sekame, kur, kurios pasirašėme ir kurios sekame, dėl žemės ūkio produkcijos, dėl e, pirminių žaliavų, to, ką mes matome pirminėme tekste ir, ir, ir ką lyginame su pakeitimais, niekas pernelyg daug neprieštarautų JAV ketinimams dėl finansinių dalykų Manau, tikrai bandyta surasti geras formuluotės, kad būtų galima atsižvelgti į finansinių priemonių naudotojų ir finansinių įstaigų interesų, kad būtų galima išvengti tokių, tokių situacijų, kuomet būtų pernelyg smarkiai apeinamos teisinės normos. Taip pat norima kaip, kaip galima didesnio standartizavimo. Mm norėtumėm, kad kad, ko dar nėra įtvirtinta, kad atsakomybė tarpuskaitos įstaigų būtų aiškiai apibriešta, kad tai aišku bus darbas tolesniam direktyvom, kol kas tai ne, ne, nebuvo padaryta neįmanoma. Esmos vaidmenį paminėčiau bendrai dėl trečiųjų šalių, jeigu mes nerasime sprendimo. Mm jeigu bus pasiūlytas toks variantas, kuris pernelyg daug bus ribojantis, ku, dėl kurio iš esmės prarastų prasme visas tas pranešimas, tai tada bus labai sunku, aišku, jam pritarti, nebent visi už tai balsuos. Aš manyčiau, kad labai svarbu užtikrinti nuoseklumą mūsų parlamento veiksmuose ir sprendimuose, taigi reikalinga kaip galima didesnė dauguma. Wolf. Toliau Klinsas Wolfas. Turiu keletą trumpų komentarų. Aš e, glaudžiai dirbau rengiant šį pranešimą ir patikėjau tik tai keletą pakeitimų. Pavyzdžiui, 15. Norėčiau, kad formuluotė būtų kitokia. Aš e, sakyčiau, kad ne tik e, čia būtų, turėtų būti pasakyti, kad turėtų būti valdomi ne tik vartotojai arba nebūtinai vartotojai. Manau, kad reikėtų sekti amerikiečių pavyzdžių. Iš tiesų buvome susitikę su amerikiečių atstovais. Sakė, reikėtų vis tai apriboti 25 procentais. Šešioliktas kompromisas. Turiu kalbinį pasiūlymą. Reikėtų galbūt balsuoti dalimis, antrosios dalies. Reikėtų skaityti Included in the Management Board. Tai yra, jie turėtų būti atstovaujami rizikos valdymo valdyboje. Dėl 23 kompromiso. Tai diskutuojant dėl jo nedalyvau Aldės frakcijoje. Tačiau vienas būdų e, išspręsti problemą būtų nustatyti minimalų reikalavimą. Galėtume pasakyti, kaip minimumas visi sandoriai ir taip toliau ir to, tuomet galbūt tai mums tiktų, tai būtų mažesnis tarsi ir ligmuo. Taip pat turiu klausimą pranešėjai, gal jis galėtų paaiškinti. Mes norime padidinti skaidrumą, norime užtikrinti, kad kaip galima daugiau tiesioginės priekybos, ypač kai kalbama apie standarizuotas iš esmės priemonės, turėtų būtų perkelta CCP. Ar pranešėjas mano, kad dabartinėje formoje mes vis dar turime galimybių pasiekti šio tikslo? Ačiū toliau, Ole Šmit. Ačiū. Atrodo, kad čia jau pasakyta beveik viskas. Aišku. Kadangi aš užaugau kolektyvinėje šalyje, aš laikysiuosi šešėlinio pranešėjo pozicijos galų gale. Nebejokite tuo. Tačiau man kyla tam tikrų problemų dėl formuluočių. 11 ir 20 kompromisuose, man atrodo, ponas Langenas yra labai drasus, kad uždraudimas prekiauti neturimais vertimiais popieriais yra labai drasus Man atrodo, pagal iš pastarosios pastarą metų istorijos galime spręsti, kad e, tai nėra labai gera priemonė. Tačiau galų gale kažką reikia daryti. Ir Tačiau pats tonas yra šiek tiek populistiškas ir žodis spekulacijos yra kaip keiksmažodis. Kai šiame dokumente. Ir mano, mano nuomonė, kai kurios spekulacijos kaip tik ir pakeitė rinkos situaciją ir parodė, kad reikia kažką daryti. Tačiau aš ne, nes, ne, pasakos apie mūsų patirtį 10-20-metyje, kai mes buvome spekulacijų objektas. Tačiau jeigu visa Europa galėtų laikyti stabilumo ir augimo pakto, tai, tai iš tikrųjų pagerintų situaciją. Bet aš laikysiuos jūsų pozicijos, ponia pirmininkė. Daugiau neturiu parlamentarų, kurie norėtų kalbėti. Dar suteiksiu žodį ponui Langenui, bet ir komisija Patrikas, atrodo, nori kalbėti. Pranešėjas. Labai trumpai, pirmininkė. Kolegė Swinburne klausė, kodėl nesižvelgta į jos pakeitimus. Sekretariatas e, suplanavo uh, juos pateikti atskiram balsavimui. Aš norėjau įtraukti juos į kompromisus, tačiau sekretariatas nusprendė juos, juos teikti balsavimą atskirai, todėl jūsų pakeitimai nuo 210 iki 214 neįtraukti į į kompromisus. Pone Kofenai, žinoma, negalime pakeitimais apimti visko. Jūs kalbėjote apie 23 kompromisą. Dėl šio klausimo buvo daug diskutuota, ar turėtų būti žodelis ir ar arba. Mes gal, galiausiai pasiūlėme žodį ir. Žinome, kad žalieji ir kiti nepritars šiam kompromisui dėl to vieno žodelio. O dabar, tuo tarpu jau socialistai sako, kad jie teiktų pirmenybę žodeliui ar. Taigi aš siūlau balsuoti dėl šio kompromiso esamą formą, o papildomai galėtume balsuoti dėl žodelio ar arba ir. Manau, kad tai būtų sažiningiausia. Aš sakyčiau, kad pakanka žodžio ir, bet jeigu dauguma komiteto nori arba, tai tada balsuosime dėl arba. O iš tiesų mes neturime konkretaus pakeitimo, todėl mums reikia e, kompromisą. Pone Klincai, dėl kalbinių versijų ir tikslų sėkimo, tai aišku, jūs teisus. Mes panaudojame esamą pakeitimų formuluotę, nepadarydami jokių pakeit, papildomų pakeitimų. Todėl galime išbraukti tą dalį, apie kurią jūs kalbėjote, be jokių problemų. O klausimas, kai dėl formuluotės organized by users, tai kitoje pakeitimo dalyje sakoma, kad reikia atkreipti dėmesį į e, valdymą, nusaibės taisyklės, nusaibės struktūras ir reguliavimo institucijų vaidmenį. Taigi, toliau tekste apie šios klausimus kalbama. Taigi, jūsų prieštaravimas yra visiškai teisėtas. Tačiau galime pasiremti amerikiečių pavyzdžių. Amerikiečių registro pavyzdžių, kuris nuo 9 metų kovo mėnesio daugiausia remiasi šešiais bendrovėmis, šešiamis bendrovėmis. Ir to pakaktų ir mums kai dėl 25 procentų, apie, kurią, apie kurį jūs kalbėjo Junktinių valstybių reguliavimo vadovas, tai, tai yra komisijos pasiūlymo pagrindas. Ponas Kofanas sako, kad bent jau 80 procentų būtų prekiavame per klyringo namus. Tačiau negalime nustatyti ribos, kol nenustatysime galtinės apibriešties, todėl mes Negalime pritarti Jums, pane Kofenai. Ir paskutinė pastaba dėl pono Šmito pasisakymo spekulacijos. E, jeigu kalbėsime apie graikų paskolas, aš sakiau, kad nesakiau, kad spekulacijos buvo labai didelės, tačiau spekulacijos vyko. Nereikia turbūt cituoti teis, teismo e, do, dokumentų iš Goldman ir Zaks bylos. Tačiau e, galima turbūt sakyti, kad jų produktas buvo apgaulingas. Galiu pateikti kitų pavyzdžių. Žmogus dirbantis tame sektoriuje man vakar sakė, kad 2020 metais pagal tam tikrus vertinius 3,5 tonų, milijonų tonų kokavos buvo surinkta skinant derlių, tačiau ateities sandorių kontraktuose buvo prekiaujama, dėl, prekiaujama 17 milijonų tonų. Taigi, atsižvelgiant į didžiulį skirtumą tarp realų e, derlių ir kontraktus, tai aiškios yra spekulacijos. E, taigi spekulacijų rinkoje yra, tik tai ne visada ten, kur mes manome, kad jų yra. Taigi, ponia Šmitai, galime raginti priimti vienodas taisyklės ir panašiai, tačiau pane Baus reikalavo, kad e, tie dalykai e, būtent būtų likvidumas ir prekyba per CCP. Taigi, aš noriu padėkoti už jūsų bendradarbiavimo dvasę ir aš manau, kad galime dabar balsuoti dėl šio pranešimo. Ačiū. Gal dabar komisija norėtų pakomentuoti šios dalykus. Prašom. You, uh, um... Ačiū pirmininkė. Labai naudingos diskusijos, aiški žinia. Pranešimas labai svarbus. Klausimai įtin sudėtingi. Visą tai aiškėja. Akivaizdu, kad parlamentas nori jau šią vasarą teisės aktų pasiūlymų, čia atrodo mm, nėra nesusipratimų, viskas aišku. Ir čia komisija labai džiaugiasi mm, labai svarbia, naudinga pozicija mm, dėl e, galutinių vartotojų, kurie yra įmonės ir akivaizdu, kad reikia rasti gerą e, veikiantį sprendimą, kad, kuris netrukdytų įmonėms dirbti Europoje. Ir Komisija atidžiai išklausė mm, parlamento poziciją, taip pat ir, ir per parlamento sesiją. Labai svarbu, kad būtų galvojama apie tas įmonės, kurios užima sisteminės pozicijas. Uh, Taip pat reikia galvoti apie finansinės įmonės, kurios pasinaudoja tomis išimtimis, kurios yra numatytos tokiems galutiniams vartotojams, kurie yra įmonės e, susidariusiomis teisinėmis spragomis. Labai svarbu, kad nebūtų sukurtos pasta, paskatos formuotis šešilniai finansiniai veiklai. Antras dalykas, čia mes dar lauksime tolesnių diskusijų. Uh, su jumis dėl CCP nuosavybės. Čia yra daug teisinių dalykų, kuriuos reikia išanalizuoti. Manau, turime kelti savo klausimą, kokia yra problema. Problema yra ta, kad gali susiformuoti netinkamos paskatos dėl CCP nuosavybės. Aš manau, kad čia reikėtų daugiau dėmesio skirti mm, sprendimų paieškai. Vienas variantas būtų nuosavybės apribojimas iki maksimalios ribos. Čia mes komisijoje analizuojame tą sprendimą Reikia suprasti, kad CCP nuosavybė ES jau dabar egzistuoja, biržos dažnai e, yra CCP savininkės. Ką mes da turime, turėtumėm daryti? Atsėti nuosavybę ar turime priboti kažkaip biržų dalyvavimą CCP veikloje? Čia yra labai rimti klausimai. Taigi, kokia problematika yra sprendžiama? Čia reikalingas alternatyvus sprendimas, kad būtų mm, tinkami tvirto aiškaus valdymo reikalavimai nustatyti ir tą turime su jumis dar detaliau aptarti, kad jeigu tik tai tiesiog sugriausime dabar egzistuojančias grupės, tai iškils labai e, rimtos problemos dėl kompensavimo, dėl ryšių nutraukimo finansinėje rinkoje ES. Ta reikia išanalizuoti didžiai. Antras dalykas - dėl likvidumo, gerbiama pirmininkė. Mes sutinkame, kad jeigu nėra likvidumo, nei vienas CCP tikrai negalės atlikti sandorių tarpuskaitos, nes e, rizika bus pernelik didelė. CCP negali pasverti savo rizikos, e, paskaičiuoti savo rizikos maržos ir tu, jeigu to negali padaryti, tuomet negali atlikti produkto tarpuskaitos. Mes tikrai sutinkame su jumis, kad turi būti e, kažkokios tai priemonės pasverti tą riziką. Uh, Trečias dalykas, dar su jumis turėsime padirbėti dėl CCP e, buveinės e, vietos e, nustatymo. Čia reikės to reguliavimo ir dabar problema yra ir arba, ir be to ir ar arba. Dar klausimas dar yra klausimas ir dėl buveinės, dėl buvimo vietos. Uh, Labai svarbu pabrėžti, kad mes šio komiteto pranešimo, pano Langen e, nuomonę, tikrai perteiksime komisijai kad būtų galima atsižvelgti. Dabar dėl uh, e, CDS, kurių pasiskolinimas nėra garantuotas. Uh, Reikia pasakyti, kad komisijoje yra mm, atliekamas tyrimas, kuris jau artėja prie pabaigos. Nuo praeitų metų lakučio vidurio mes atliekame tą tyrimą, kas, kokios, kokiose pozicijose yra, kokie yra skaičiai. Ir mes tyrim, tai jau tas tyrimas artėja prie pabaigos. Ir ko, komisijos politikos sprendimai bus pasiūlyti, ką reikia daryti, uždra, uždrausti ar neuždrausti mm, CDS, kurių pasiskolinimas negarantuotas ir e, tai užbaigs diskusijas komisijai. Ir paskutinis dalykas, kas yra labai svarbu dėl rizikos komitetų sudėties. Mes galvojame ne klyringo nariai, o jeigu, gal, jeigu yra kažkoks, tai, kažkokia tai rizika dėl interesų, turi būti, aišku, galvojama apie e, galimą narių dalyvavimą, kadangi jų interesai būtų paliečiami. Uh, Ir čia um, variantų spektras, aišku, yra gan platus. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Pagal tradiciją, aišku, pranešėjai suteiktumėm paskutinį žodį, jeigu jis norėtų kažką pakomentuoti. Äh, Ačiū. Dėl CDS. Mes čia keliame tik tai reikalavimus dėl dviejų aspektų. Kiek aš suprantu, komisaras Barnie e, rugsėjai teiks konkrečius pasiūlymus, taigi, panė, mes tikrai lauksime uh, kitų pasiūlymų, tačiau parlamentas labai džiaugtųsi, jeigu jūs galėtumėt mums suteikti kaip galima anksčiau preliminarią informaciją apie tai, apie ką jis kalba, kad mes jau galėtumėm pradėti diskusijas. Antras dalykas, panas Persman aiškiai pasisakė už e, ponios Bols e, siūlomą formuluotę dėl dešimto kompromisinio pakeitimo, kur yra pasakyta, kad likvidumas turėtų būti e, pagrindinis reikalavimas. Galbūt frakcijos dar dar galėtų pamastyti, ar jos galės pritarti ponios Bols pasiūlymui. Aš savo frakcijai tikrai teiksiu šį siūlymą, pažiūrėsime, ar galima jam pritarti. Galbūt visos frakcijos galėtų plačiai sutarti dėl to. Ačiū. Turbūt nereik priminti, kad balsuosime rytoj, o po to, o, o po to į plenarnėje sesijoje šis klausimas bus svarstamas virželio mėnesį. Gal paprašysiu dar pranešio